Jau, kad jūs pasirengęs konstruktyviai bendradarbiauti. Kompetentingos Belgijos institucijos pranešė apie Marką Demesmekerį, kuris 2012 metų e, su, su juo susijęs prašymas buvo patiktas. Tiesa, turiu patikrinti šitą dalyką, ar tai yra tiesa. Ne. Vis dėlto um, kompetitingos Belgijos institucijos e, mane informavo, kad nuo 2013 metų vasario pirmos dienos panas Demes Mekeris eina pareigas Belgijos institucijose ir jį keičia pone Frida Brepuls. Pagal atitinkamas darbo tvarkos taisyklės e, trečios straipsnio antrą dalį ponas Markas Demesmekeris pareiškė, kad e, jis gali eiti Europos parlamento um, nario pareigas. Tiksliau, kad jo veikla nesuderinama su parlamento veikla. E, Lenkijos institucijos informavo mane apie Jaceko Kurskio, e, Kurskiui taikomą prašymą atimti imunitetą. Šis prašymas bus perdotas atitinkamam e, komitetui.